Witam Państwa. Zacznijmy. Diena. Visų pirma, apie darbo atvarkę. Deja, e, dėl susiklošysių aplinkybių mūsų darbo atvarkė bus trumpesnė nei planuota. Pranešėjas e, ponas Karti e, to paprašė. Jis turėjo pristatyti savo pranešimą dėl Europos e, kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų plano bei bendros sveikatos koncepcijos. Tai santė direktorato mm, pristatyta iniciatyva, jos vaidmo labai svarbus. Praėjusiu metu Liepos mėnesį komisijos narys atsakingas už šią sritį mums šį klausimą pristatė. Ir šis klausimas atidedamas į kitą mūsų komiteto posėdį, kuris vyks vasario 21-22. Jei niekas neturi jokių pastabų, laikysime darbo tvarkę patvirtintą ir šiandien jį tikrai m, mm, trumpa. Mūsų posėdis transliuojamas internetu, yra vertimas 20 kalbų, išskyrus slovakų, maltiečių ir airių. Kaip jau sakiau, trečiasis darbo tvarkės klausimas atidedamas, todėl galime iš karto perėti prie ketvirtojo. Augalų apsaugos programos gyvendinimo reglamento. pranešėjas e, šiuo klausimu, e, nuomonės rengėjas šiuo klausimu mūsų komitete yra ponas Jar. Pagrindinis komitetas atsakingas už e, šį klausimą yra Envi. Galbūt trumpai pristatysiu tą temą. Kai vyko darybos dėl šio reglamento ir jis buvo patvirtintas 2006-aisiais, Agri komitetas jau dalyvavo procedūroje kaip asocijuotasis komitetas. Visų pirma dėl to, kad pankadrinį aplinkos apsaugos produktų naudotojai e, suinteresuoti, kad būtų platus ir pakankamas tų produktų pasirinkimas žemės ūkio srityje. Todėl E, moksl... parlamento tyrimų tarnybos skyrius atsakingas už e, teisės aktų gyvendinimo vertinimą rengia apžvalgą šio reglamento e, įgyvendinimo tema. Didžiausias dėmesys čia skiriamas valstybių narių leidimų teikimo sistemai leid, naudoti tam tikras veiklesias medžiagas. Bet manau, kad viską e, mums paaiškins pranešėjas. jis šiandien atrodo šiek tiek kitaip, nes iš tikrųjų ponas Des kalbės jo vardu. Prašau, žodis jums. Pasisakyti pono Jaro vardu. Ačiū, pirmininkė. Kolegos. Peteris Jaras negalėjo atvykti šiandien į posėdį. Ir aš jį pakeisiu. Jis e, nurodo, kad e, pakeitimus reikia teikti iki sausio 26-osios, o balsavimas komitete numatytas 23-24 balandžio ir plenarinėme posėdėje e, šis klausimas bus varstamas 2018 birželį. Pagrindinis komitetas šiuo klausimu yra ENVI socdemų vardu Barbara Kabach ir, ir ponia Kadenbach. Apgailestaujame dėl to, kad poveikio vertinimo studija e, buvo užbaigta būtent taip, kaip ji buvo užbaigta. E, o aplinkos apsaugos produktų naudojimas e, yra dalykas, apie kurį visuomenė ne visada žino, tačiau tie produktai yra reikalingi, kad galėtume pagaminti kokybiškas maisto produktus. Dauguma ūkininkų nori, kad galiotų griežtos taisyklės reglamentuojančios tų produktų e, leidimą tuos produktus naudoti ir jų naudojimą, kad būtų galima išvengti žalingo poveikio e, augalų ir gyvulių sveikatai. Tačiau viskas turi būti pagrista moksliniu požiūriu, mokslininkų pateiktais duomenimis. Ir čia šių taisyklių nereikėtų maišyti su mm, pagrindinėmis, pamatinėmis mm, žemės ūkio veiklos taisyklėmis. Taip pat būtina žinoti, kur tokių produktų galima įsigyti turi egzistuoti harmonizuota sistema. Negali būti išimčių, ūkininkai turi turėti informaciją, kur yra jiems reikalingos priemonės visur Europoje, kad būtų išvengta konkurencijos iškraipimų. Aš asmeniškai norėčiau pasidalinti kai kuriais pastebėjimais, kalbėjausi su įvairiais kolegomis ir dirbdamas daugelį metų siekiau, kad tokios taisyklės dėl augalų apsaugos produktų būtų patvirtintos. Anksčiau šis rytis buvo nacionalinės kompetencijos rytimi. Reikia pasakyti, kad kai kuriuose valstybėse galioja labai griežtos taisyklės ir reikalavimai. Pavyzdžiui, Vokietijoje galioja, pagal galiojančias taisyklės reikia uždrausti 8 procentus produktų, o kitose net 24 procentus dėl to, kad skiriasi leidimų teikimo tvarka leidimų teikimo tvarką reikia suvienodinti ir e, pasiekti, kad būtų prieinami kokybiški produktai, kad netektų e, priklausyti nuo importuojamų produktų. E, taigi aplinkos apsaugos produktai turi būti prieinami, o jų Gamintojai, žinoma, e, skiria milijonus eurų įvairioms, e, į, į, įvairiems tyrimams ir studijoms. Todėl siūlymas atmesti e, suvienodintus tarifus už aplinkos apsaugos produktus yra kitas klausimas. Žinoma, e, aktualus ir susijęs aspektas yra ap, atsparumas Tačiau turime, privalome laikytis patvirtintų nuostatų, kad būtų įmanoma kovoti su žalingais organizmais. Kalbant apie šį reglamentą, e, noriu pasakyti, kad jo tikslas apsaugoti gyvūnų sveikatą, visuomenės sveikatą, e, saugoti aplinką. Tačiau ar pavyko pasiekti šių tikslų? leidimų išdavimas e, užtrunka, procedūra yra ilga. E, turėtų laikotarpis, per kurį prašymas išnagrinėjamas, yra 20 dienų ir e, konkrečioje ir, ir tos zonos, kurioje patikiamas prašymas e, valstybėje narėje, patvirtinus leidimą to, toje, tos valstybės zonoje, kaiminėse šalise jis irgi galioja. Valstybės turėtų e, atlikti darbą, kuris joms numatytas. Turime suderinti metodologiją. Vokietijoje keturios institucijos e, pavaldžios dviems ministerijoms e, tvarko šiuos klausimus pagal 53 straipsnį dėl išimčių, e, dėl nukrypti leis, leidžiančių normų taikymo pastebėjome, kad vis daugiau pasitelkiamo šios normos, tačiau tai e, mažina, tai kenkia skaidrumui. Piteris Jaras e, išnagrinės visus pateiktus pakeitimus šiam siūlymui ir tikimės, kad šią sistemą patobulinsime visų vartotojų ir e, visų piliečių labui. Dabar žodis šešėlėms pranešėjams, sako pirmininkas. Visų pirma, poniai McIntyre. Nes jis turės išėti kitą posėdį, prašau. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, kad man sutikėte žodį, nes MPL komitete turiu pristatyti nuomonės projektą. Visų pirma, nu, suprantu, kad 11.07 reglamentas yra Envi komiteto kompetencijoje ir dėl to mm, mūsų nuomonė rengiame Agri komitete tampa dar svarbesnė. Būtent joje galime išsakyti e, žemės ūkio perspektyvą, suteikti balsą ūkininkams. O tai turėtų būti svarbiausia mums ir, ir, ir svarbiausias tikslas rengiant šią nuomonę. Noriu padėkoti Piteriu Jairui už visą jo nuveiktą darbą. Suprantu, kad dėl e, riboto žodžių skaičio, rengiant bet kokį nuomonės projektą. E, Atšvelgiant į tai, vis dėlto Piteris parengė puikų dokumentą. Ir tikiuosi vis dėlto, kad, ir, kad mano teikiami pakeitimai bus primtini, primti nuo 11.07 reglamento patvirtinimo pavyko e, suteikti leidimą naudoti tik penkias naujas veikliasias medžiagas. Ir tai kelia susirūpinimą, nes ūkininkams skirtų priemonių e, kiekis mažėja, mažai yra nedidelės rizikos produktų. Jie, ūkininkai tampa priklausomi nuo e, kelių produktų ir glifosatas yra vienas iš tokių pavyzdžių. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į, į specializuotus pasėlius ir, ir jų naudojimą. Mano e, regione, mano šalyje vaisiai ir daržovės vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir tai yra ta, ta, ta, tas produktas, kuriame specializuojasi mano regionas. Uh, Mes tikrai nepakankamai nuveikėme, kad tiktume paskatas pramoniai, kad ji gautų reikalingų, leidimus reikalingoms medžiagoms. Ir dėja, mes nepasiekėme tų tikslų su kai kuriamis nuostatomis, kuriuos buvome išsikėlę. Tikiuosi, kad mano pateikiami pakeitimai dėl nedidelio pritaikymo medžiagų e, bus priimtini. Turime pamastyti apie tai, kas mūsų laukia ateityje. Reikia teisės aktų dėl e, augalų apsaugos produktų, e, kurie atitiktų tų produktų naudojimą. Pavyzdžiui, egzistuoja dronai, robotikos priemonės, kurios irgi gali e, pasitarnauti augalų apsaugos produktų srityje. Todėl svarbu tinkamai peržiūrėti, apdoroti visus teikiamus prašymus dėl veikliųjų medžiagų leidimų. Ypač palaikau trečiąjį nuomonės punktą, kur pabrėžiama, kaip svarbu remtis taikyti moksliniais tyrimais pagristą metodą, e, prim, rengiant politinius sprendimus, kad e, atsižvelgtume rizikos analizės ir kad laikytumėmės rizikos analizės ir atsargumo principų ir kad remtumėmės moksliniais tyrimais, o ne kažkieno e, ekstravagantiškomis nuomonėmis. Ačiū Piteriu Jarui ir tikiuosi sėkmingai toliau dirbti rengiant šią nuomonę. Bach. Labai ačiū, dabar pane Kadambach. Dėkoju, ačiū labai ir Peter Jar. Dėkoju už jo ataskaitą, už tą pranešimą ir taip pat ačiū kolegai, kuris jį pristatė. Iškilo šiokia tokia problema dėl paties pranešimo turinio, bet pane McIntyre, noriu pasakyti, kad be abejo šio komiteto užduotis yra žemės ūkis. Mes nagrinėjame ne vien tik tai gamybą. Kaip kad ir nurodyta pranešime, labai svarbu suprasti, kad kalbame apskritai apie žemės ūkį, apie aplinką, kurioje turėsime ir ateityje gyventi. Pakalbėkime apie augalų apsaugą. Europai reikia įvairių augalų apsaugos medžiagų. Žiūrime, kas vyksta viešosiuose erdvėse, parkuose. Labai dažnai nėra nurodomos konkrečios sąlygos, kuriomis galima gauti tam tikras augalų apsaugos priemonės. Mums reikia aiškiai suprasti, kiek tokių medžiagų yra naudojama ir galvojant apie augalų apsaugą. reikėtų nepamiršti ir to, kad egzistuoja kiti aspektai. Gal ne visada visi aspektai yra reikalingi, gal ne visada tie produktai turėtų būti taip dažnai naudojami, jie veikia dirbožėmi, orą, vandenį. Yra ir tokių, kurie nori naudotis ekologiškais gaminiais. Ir jie neturėtų nukentėti nuo to, kad jų kaimynai augina kažkokius e, pasėlius, kurie yra apdirbami augalų apsaugos produktais. Ekosistema irgi yra nepaprastai svarbi. Ekosistemos paslaugos, kurios yra teikiamos žemės ūkija, visą tai irgi yra labai svarbu. Dabar dėl mokslinės prieigos, taip, aš visiškai pritariu tam, kad reikia vadovautis mokslo pagristų požiūrių. Tačiau manau, kad visų pirma reikėtų pasižiūrėti, kokia yra mokslinių publikacijų kokybė. Būtina užtikrinti, kad tos publikacijos būtų patikimos, nes tik tada galima jomis grįsti savo darbą. Reikia nepamiršti ir akumuliacinio augalų apsaugos priemonių naudojimo poveikio. Akumuliacinės poveikis irgi labai svarbus. Reikėtų nepamiršti mokslinių duomenų ir šioje srityje. Na, manau, kad bus dar pateikta tokių pakeitimų. O kol kas dėkoju už puikų bendradarbiavimą Piteriu Jarui. Darbas buvo tikrai konstruktyvus. Dėkoju. Molis Katkato. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Mūsų tikslas yra remti ūkininkus ir tam tikrą ūkininkavimą. Mes atstovaujame piliečiams, kurie gamina, augina maisto produktus ir taip pat piliečiams. Na, mes neturėtume gal taip drąsiai teikti, kad reikia pagalvoti apie žemės ūkio ateitį ir tada atitinkamai reaguoti, skamba tarsi pasaulio karas. Vienos, vieni ūkiai judės vieną kryptimį, kiti kitą ir mes viso to turime nepamiršti, galvodami apie pesticidų reglamentavimą. Kalbant apie dabartinės nuostatas, akivaizdu, kad nėra jos tinkamos ir mes čia išžiūrime įvairių problemų. Taip pat labai džiugu, kad šį pranešimą Envi rengia kartu su Angri komitetu. Dėl grindimo moksliniais duomenimis tai reiškia, kad e, visi šie duomenys e, gali paveikti reglamentavimą. Aš pati su profesoriu ir žinau, kad tarpusavio peržiūra padeda mums viską įvertinti, o pačių įmonių atliekami tyrimai nebūtinai yra patikimi. Dėl leidimų sistemos praeitie, tai glifosatų saga parodė, kokia yra situacija, kai tiesiog buvo atsisakyta paskelbti, kokiais tyrimais buvo grimčiami sprendimai. Mes matome, kad dabar jau turime glifosato tyrimo komitetą ir tai reiškia, kad ne visuomet sprendimų prieimimas leidžiant tam tikrus pesticidus yra patikimas. Tai labai veikia maistą, kurį mes vartojame ir tai gali labai neigiamai paveikti aplinką bei sveikatą. Labai svarbu, kad nebūtų kažkokių kvestionuojamų cheminių medžiagų naudojama, bet yra ir kitų produktų, kurie netokie prieinami, nors jie yra puikios alternatyvos. Negana to, reikia labai atsargiai elgtis, kad neatsirastų spragų praleidžiančių genetiškai modifikuotus organizmus. Buvo taip pat e, paskelbtas tyrimas, kad pesticidai veikia ir kitas rūšis, ne vien tik tai tikslinės, tarkime, e, bitės, kurios nukenčia nuo atitinkamo pesticido. Visą tai reikia atsižvelgti, teikiant pesticidų leidimus. O dėl nukrypti leidžiančių nuostatų, tai vėlgi reikia elgtis labai atsargiai, kad neatsirastų pavojingų spragų. Dabartinėje pranešimo versijoje yra trūkumų, bet mes juos presime per pakeitimus. Panas Lanagan, labai ačiū. Dėkoju už pranešimą. Noriu prisidėti prie paskutinės kalbėtojos žodžių. Įdomu, kieno akimis mes žiūrime. Mes turėtume žiūrėti akimis tų, kurie valgo maistą ir tai yra mes visi. Žinau, kad mes susidurime su didžiulė problema ir tie, kurie negyvena ūkėje, kurie gyvena mieste, gal mano, kad problema, jog reikia remti ūkininkus, reikia užtikrinti jų pragyvenimą. Ir e, labai svarbu norint sulaukti tos paramos, veikti ne savo interesų vardan, o visų interesų vardan. Rizikinga yra sakyti, kad štai dabar mes Žemės ūkio komitete mastome vien tik tai apie ūkininkus. Ne, mes mastome apie Žemės ūkio vystimąsi, apie visas sritis. Mes tikrai nesivadovaujame tik vieną dimenciją. Šiame pranešime yra daug įdomių aspektų, ypač tas mokslų grįstas požiūris. Aš labai aistringai kalbu apie šią temą iš pačių įvairiausių pusių. Labai dažnai man sunku yra apsispręsti, kadangi neaišku, apie kieno mokslą mes kalbame, iš kur tas mokslas atsiranda ir ar jis tikrai yra nepriklausomas. Prisiminkime, cigarečių įmonės irgi teigia, kad galima rūkyti esant neščia ir tai nepakenks jūsų kūdikiui. Tad noriu pasakyti, kad nepriklausomas mokslas yra nepaprastai svarbus, o e, reglamentavimas dažnai juo yra piknaudžiaujama. Europos Sąjunga nori, kad tie produktai dabar būtų naudojami, tarkime, miškininkystėje. Tai, pavyzdžiui, Europos investicijų bankas investuoja į šias rytis, tai aišku, kad e, bankas tikisi sulaukti sėkmės. Mano vietoje yra investicijų tokius projektus, kurie tiesiog e, užteršia vandenį ir išvaro žmonės iš savo vietų. Mes nuodėme vandenį, bet e, tuos projektus finansuoja Europos investicijų bankas. Todėl e, reikėtų ne vien tik tai žiūrėti iš atskirų požiūrių, bet viską sujungti ir priartėti prie paprastų žmonių. Dėkoju. Jau pasisakė šešėliniai pranešėjai. Ar norėtų pasisakyti komiteto nariai? Panas Ausling. Kolegos. Aš pritarčiau ankstesniam kalbėtojui. Mes šiame komitete atstovaujame ne vien tik tai ūkininkams. Turime to nepamiršti. Šiame pranešime, pono Jar, pono Des, aš neišgirdau problemų, kurias kelia augalų apsaugos produktai. Neteisingai supratau, buvo pasakyta štai kas. Nereikėtų į vieną vietą suvelti PPP leidimų ir aplinkosaugos. Aš tikiuosi, kad aš išgirdau neteisingai. Negi panas Jar nežino, kad per pastarosius keliarius metus pasirodė mokslinio tyrimų rezultatų, kurie rodo, kad buvo prarasta 80 procentų ariamos žemės. Pranešės dabar sako, kad visą tai reikia spręsti NV komitete, kad mes galime viską atskirti. Aš tiesiog netikiu savo ausimis. Buvo pasakyta, kad mes privalome vadovautis moksliniais duomenimis. Bet noriu pasakyti, kad mes nekalbame apie vieną mokslą. Egzistuoja įvairūs mokslo įvaizdžiai, vieni dirba vienam mokslu, kiti kitam, bet glifosatų situacija parodė, kad egzistuoja skirtingos mokslinės nuomonės. Šioje srityje, šiame sektoriuje yra labai daug pinigų iš leidimo procesų. Ir tai yra problema, nes tas pats sektorius ir leidimus išduoda. Kita problema, kad nėra išduodami leidimai naujiems produktams, tai buvo pasakyta. Taip teigia ūkininkistės organizacijos. Yra sakoma, kad trūksta tų naujų medžiagų, Pavyzdžiui, kad nėra kažkokių kviečiams skirtų pesticidų. Taip yra sakoma, kad nėra tam tikrų sprendimų, kad reikia atlikti mokslinis tyrimus. Tokį diskursą girdime. Tačiau dabartinės reglamentas nurodo, kad būtina ieškoti alternatyvų ir tik tada galima pasitelkti pesticidus. Kalbant apie pesticidų alternatyvas, tai visų pirma reikia ieškoti jų, reikia išbandyti visus kitus kelius. Gal nevertėtų čia dabar kviečių ir kukurūzų į vieną maišyti. Tikime, kad nėra išduodama pakankamai leidimų. Ir jei pranešės renkasi tokį kelią, tai jis klysta. Mums reikia padaryti viską, kad parodytume, jog šis komitetas viską vertina rimtai. Egzistuoja problemos, kadangi nėra įvairovės. Negana to, pastarasis reglamentas parodė, kad valstybės narės turi pritaikyti mažinimo planą. Net ir Švedija tai padarė. Reikėtų tai paminėti, apie tai reikėtų diskutuoti, kai kalbame apie įgyvendinimą. Mes žinoma teiksime savo pakeitimus. Ir turiu pasakyti, kad jie eis kita kryptimi negu tai, kas dėstoma pranešime. Bet be abejo, siekime kompromiso. Reikia ne vien tik tai ko pagodžiaka, bet ir kitų nuomonių. Prašau nekalbėti ilgiau nei tris minutės, sako pirmininkas ponas Adler. Gracias, presidente. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau e, pridurti kai ką reng, dėl šios savo iniciatyva rengiamos nuomonės. Norėčiau taip pat teikti pakeitimus ir papildyti e, tą tekstą, bet pratesti taip pat norėčiau pono Hauslingo mintį. Mes ir toliau gaminame ir naudojame augalų apsaugos produktus per 25 metus ES atsisakyta 700 veikliųjų medžiagų per 25 metus. Dabar jos jau nebenaudojamos, niekas jų neturi ir negali naudoti. Tai yra objektyvus duomenys, kuriuos paskelbė komisija. Ir Vėliojant e, šiam reglamentui buvo suteikti leidimai naudoti penkias naujas veikliasias medžiagas. Akivaizdu, kad labai sumažėjo medžiagų ir labai mažai leidimų naujoms medžiagoms išduota. E, manau, kad ponas Jar, lenkdamas šią nuomonę, galėtų išplėsti požiūrį. Egzistuoja problema ir kai kurios medžiagos nenaudojamos dėl to, pavyzdžiui, kad valstybės nepasitikė vienos kitomis, nes jos ne, valstybė ne, viena valstybė nepasitikė kitos valstybės sistemą ir neleidžia naudoti, į kitą leidžia kažką naudoti. Uh, ir tarpusavio saitapio pripažinimo sistema nefunkcionuoja. Tai gera sistema, kaip, kaip konstatuojama, tačiau ji neveikia. Kiekviena valstybė nori atlikti savo vertinimą, nes nepasitikė kitos valstybės atliktų vertinimų. Ir taip nutiko visų veikliųjų medžiagų, visų produktų atveju. Todėl sistema yra kompl... sudėtinga ir. ir nėra tarpusavio pripažinimo. Mums reikėtų Europos masto biuro, kur būtų primami sprendimai dėl pripažinimo, Nes dabar yra nepasitikėjimas vertinimo sistemomis, taip pat nepasitikima ir mokslininkų e, skelbiamomis išvadomis. Aš sutinku su pono Jaro nuomonės trečiuoju punktu. Gali būti, kad kai, kai kuriais atvejais paskelbti tam tikri rezultatai dėl to, kad už juos buvo mokėta. Tačiau reikia pasiekti, kad dominuotų viršuimtų mokslininkų nuomonė. Taip pat, kad tarpusavio pripažinimo sistema būtų, e, kad veiktų ir kad būtų pasitikima e, tai sprendimais, turėtume įsteigti Europos biurą. Jeigu jau esame tokie reiklus Europos produkcijai, vietoje gaminamai produkcijai, tokiu pat reikalavimu nekeliame į Europą įvežamai produkcijai. E, nes mus pasiekė per importą produktai pagaminti pagal kitokius reikalavimus. Taigi reikia gerinti tą tarpusę pripažinimo sistemą bei ir teikiu šiuo klausimu pakeitimą. Negalime atsis, uždrausti naudoti medžiagas ir nieko, jokių priemonių nes, nepalikti ūkininkams. Sulhaitomo. Dar kartą prašau laikytis jums skirto ž... laiko. Kautama. Aš kalbėsiu Erikos Mutame vardu. Pirmiausia, noriu padėkoti Jarui už e, atliktą darbą. Tai yra puikus pagrindas mūsų komitetui toliau renkti pranešimą. Dabar norėčiau pasakyti, kad suvokiame visi 11.07 trūkumus ir augalų, augalų apsaugos sistema dėl e, valstybių narių nevienodų teisės aktų neveikia. Užvilkinamas e, leidimo išdavimo procesas ir dėl to sustoja visa procedūra ir tiesiog padaroma žala. Ir dėl to e, šiais kompromisais mes siekiame paprasto tikslo apsaugoti augalus ir padidinti konkurencingumą. Moksliniais tyrimais grįstas metodas e, per pastarosius metus patiria nemažą spaudimą dėl to, kad e, gamintojų aplinkoje yra nemažai nesaugumo. Sakyčiau, kad reikėtų mums palaikyti inovacijas ir toliau tobulinti 1107 reglamentą turime siekti reglamento tikslų, o e, ūkininkai turėtų turėti daugiau priemonių savo darbe. Tik tai tokiu būdu mes galime parengti strategijas. Dėl to turėtume skatinti tiek naujoves, tiek inovacijas. Ir dar paskutinis pastebėjimas, turime surasti būdus e, teisės akte sustiprinti e, pasitikėjimą ES ir konkrečiai EFSA. Merci, Dėkoju pirmininkė ir aš noriu padėkoti ponui Jarui už nuveiktą darbą. Mes dar turime, žinoma, nemažai ką patobulinti. Gaila, kad pranešėjas niekiek nepakomentavo kaip atrodo procedūra įvertinant medžiagas prieš jas pateikiant į rinką, o čia yra trys puikiai žinomi etapai, kaip ir glifosato atveju. Nes yra valstybė pranešėja, yra taip pat mokslininkai, kurie turėtų būti nepriklausomi ir galiausiai e, trečias aspektas yra komitologijos procesas štai šitie dalykai turėtų figuruoti ir pranešime. Jos reikėtų išanalizuoti. Taip pat e, komisija irgi tą leidimų išdavimo procesą nori keisti, nes mes puikiai suvokime, kad reglamentas 1107 turi trūkumų. Bet yra ir 100 78 reglamentas, kuris irgi yra e, netobulas. Todėl mes turėtume e, tobulinti augalų apsaugos produktų e, pateikimo į rinką procedūrą, siekiant, žinoma, ateityje sumažinti šių produktų naudojimą nes jų naudojimas siekiant apsaugoti sveikatą ir aplinką vis didės. Tai štai mes kaip parlamentas turime ir atsakomybę, kad mūsų tyrimai būtų skaidrus ir kad tie moksliniai tyrimai reikalingi primant sprendimus irgi būtų kuo įmanoma skaidresni. Pone Šail. Ačiū pirmininkė. Aš galėčiau pritarti tam, kas, tam, kas sakė Des ir Gautame. Bet aš pat norėčiau užduoti, pati norėčiau užduoti klausimą. Turime 2017 metų rezoliuciją ir savo pakeitimuose aš kalbėjau apie naujus APP, kurie yra mažos rizikos produktai ir kuriems būtų taikoma greitesnė leidimo išdavimo procedūra. Deja, šita greitesnė leidimo išdavimo procedūra jau įsigaliojo ir taikoma. Tačiau mes turėtume žvelgti ir į alternatyvas bei kitas galimybės, kad mes galėtume mūsų dėmesį sutelkti į tiesiog žemdirbius ir tas teritorijas, kuriuose jie gyvena. Danton. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Peteriu Jarui už pranešimą. Jisai gerai pastebėjo probleminius klausimus. O aš pats norėčiau pakalbėti apie savitarpio pripažinimo procedūrą ir naujų leidimų išdavimą. Tikrai dėjome daug vilčių į šį tekstą, kuris turėjo supaprastinti procedūras, padidinti pasitikėjimą tarp valstybių, bet tų tikslų mes nepasiekėme. Į rinką patenkantis leidimai E, nėra patikimi, pasitikėjimas tarp valstybių dėja nesugražintas, kiekvienas nori vertinimus atliktis pats, nepasitikėdamas kaimynais, tai akivaizdu, kad mums reikia visai naujo teksto su naujomis procedūromis ir e, kad mes taip pat E, išspręstume ir tas juodasias skylės, taip sakant, trūkumus didžiuosius, kuomet e, produktų kai kuriuose e, srityse net nepagaminama dėl to, kad įmonės nesugeba gauti leidimų. Ir tai yra tam tikras aklygatvis, nes įmonės nebegali vykdyti savo veiklos ir automatiškai tenka e, produkciją pirkti iš kitų pasaulio kraštų, kuriuose kontrolės lygis mūsų netenkina, bet produktai patenka į rinką, nieks klausimų nekelia. Ir mes dangstomės, kad tokiu būdu padedame skurstančioms trečiosioms šalims, bet tą darome savo vartotojų sąskaitą. To mes nutilėti negalime. Ačiū. Ponas Agniu. Ačiū. Aš m, turiu tokį konkretų klausimą. Tai yra ta sistema, kuomet paraiška teikiama pagal zonas kaip suprantu, valstybė tą sprendimą turi priimti per 120 dienų. Tai aš norėčiau paklausti, ar tų dienų yra laikomasi, ar terminai yra viršėmi. Gal kas nors galėtų atsakyti į šitą klausimą. Dabar dėl sintetinių pesticidų saugos, tai reikia pasakyti, jog tikrai nesunku teikti, kad e, tai yra nesaugus produktai. Jeigu man tų produktų reikėtų išgerti visą kiberą, tai akivaizdu, kad pakratyčiau kojas. Jūs tikrai galite įrodyti, kad produktai yra pavojingi. Štai ir yra bėda. Tai ne pavojus, bet rizikos klausimas. Todėl mes turime būtent e, spręsti ir žiūrėti problemą iš rizikos požiūrio nes yra tokių gyventojų, aš jau žinau, kurie nuolat naudoja tuos produktus ir jų rizika yra gerokai viršesnė šimtus kartų nei nuo paprasto vartotojo. Jeigu ES ir toliau draus tos produktus, kokios bus pasiekmes, bus mažiau pagaminama maisto ir daugiau importuojama iš tų kraštų, kurie tos metodus naudoja. Ir jie naudoja tiesiog net nesaugiais būdais, nesaugesniais nei mes. Tai nepateisinama. Akivaizdu, kad yra ir genetinio modifikavimo argumentas, nes galima keisti augalų genetiką ir kurie nori uždrausti pesticidus, nori uždrausti ir genetinio modifikavimo praktikas. Tai kur mes taip nukeliausime? Aš ir kolega, kolegė iš dešinės kalbėjo apie e, ekologinę žemdirbystę ir apie tai, kad jinai gali nukentėti, bet nepamirškime, kad ekologinės žemdirbystės ūkininkai gali savo produktus, jų produktai gali būti užkrėsti būtent iš tų, tų medžiagų ir atvirkščiai. Ekologiniai produktai turėjo būti turėtų būti sveikesni, bet pažvelkime į vario sulfatą, kuris irgi yra problematiškas. Madame Lutschel. Die vorhergehende Rede war für mich jetzt schwer zu ertragen. Iki manęs kalbėjo kolegos daug ką pasakė. Noriu e, akcentuoti porą dalykų, kurie galbūt nebuvo aiškiai akcentuoti. Atsakomybės klausimas. Nėra numatyta atsakomybė dėl augalo apsaugos priemonių naudojimo, produktų naudojimo. Jei norime ką nors keisti, turime aptarti ir atsakomybės klausimą. Negalime leisti šių produktų naudoti ir neįsigilinti tai, kas nutinka, jei jie patenka į gruntinius vandenis arba į dirbožėmį. Šie, šie klausimai visada e, kažkur glūdi paraštėse, tačiau nėra išspręsti. Kitas kitas rytis - moksliniai tyrimai. Nebėra nepriklausomų mokslinių tyrimų. Baziniai, tik baziniai moksliniai tyrimai yra atliekami e, visiškai mm, bešališkai. Taip yra dėl to, kad didžiosios įmonės iš to labai pelnos, jos turi savo mokslininkų brigadas ir mm, siekia pelno. Reikia įtraukti mm, nepriklausomų mokslininkų komandas į šį darbą. To Europoje pasigendu ir manau, kad Europai reiktų skirti pinigų šiai sričiai. Dar vienas dalykas. Ekspertai, biologai labai aiškiai E, ne, nepareiškia, ar konkretus augalų apsaugos produktas yra nuodingas ar ne. Patys produktai nėra e, nuodingi, tačiau svarbu tai, kad jie naikina kitus augalus. Kai kuriuose Europos šalyse galioja pesticido mokestis, galbūt reikėtų pasidomėti šiuo dalyku. Žinau, kad kai kam pasišiaušia plaukai apie tai išgirdus. Uh, Tačiau medžiagos, kurios kurios kažkam kenkia, kažkam yra žalingos, už jas galima būtų įvesti mokestį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti ponui Jarui už jo parengtą dokumentą. Jis yra, tai yra puikus pagrindas diskusijoms. Ir manau, kad E, augalų apsaugos produktų e, e, sumažinimas turėtų vykti tik suradus alternatyvą tiems produktams. Ir jų, jų naudojimas yra numatytas 11.07 reglamente, tačiau reikia visada pasiūlyti alternatyvą, mažiau rizikingą alternatyvą ir manau, kad siūloma procedūra yra tikrai įdomi. Egzistuoja necheminių prevencinių produktų, kurie leidžia ir rūpintis aplinką ir atlieka reikalingą funkciją. E, e, yra parengta e, palyginamoji apžvalga tarp įvairių produktų ir reikia nepamiršti mechaninių metodų reikia pasitelkti tuos turimus duomenys, teikiant, leidžiant teikti produktus rinką, kaip sakė mano kolegos. Taip pat noriu pakalbėti apie harmonizavimo stygį šioje srityje, kai kuriuos, pažiūrėjau, kurie produktai yra apinami tik vienoje šalyje, o kitoje ne. Ir tai e, apsprendžia nelygę konkurencinę situaciją ūkininkų ES. Ačiū, sako ponė Hoibuch. Mane šiek tiek e, apstulbino tai, ką pasakė ponas Egniu. Tai, ką jūs e, pasakojote, na, šiek tiek radikalus atvejis yra augalų apsaugos priemonių aukų, tačiau aš norėjau pakalbėti apie ką kitą. posėdžio pradžioje e, sutarėme, kad visi sprendimai turi būti pagristi mo, mokslininkų e, išvadomis. Tačiau egzistuoja ir tam tikros išlygos, kurios yra paremtos mokslininkų duomenimis. Jeigu taip yra, turimimtis kažkokių priemonių, nes kitaip na, politikai visiškai atstums piliečius nuo savęs savo sprendimais. Egzistuoja atsargaus požiūrio principas, bet taip pat ir skaidrumo e, būtinybė dirbti skaidriai. E, reikia išsiaiškinti, ar tikrai tie mokslininkai, kurie rengia tyrimus, dirba, yra nepriklausomi ir dirba nepriklausomai. Ir manau, kad tai ir apsprendžia egzistuojančius skirtumus. Turime e, pasidelti atsargumo principą, juk reikia viską įvertinti, visus metodus. Yra skirtingų mokslininkų nuomonių ir turime į visas jas atsižvelgti, kad neprarastume visuomenės pasitikėjimo. Jei žmonės praras pasitikėjimą ūkininkais, tai problema tik praš, paštrės. Jeigu norime, kad tas pasitikėjimas būtų, turime prisimti mums tenkančią atsakomybę. Kad ir kiek produkcijos begamintume, turime pasidomėti, ko ūkininkams reikia, kad jie galėtų gaminti maisto produktus. Pirmininkas, ačiū. Visa, visas jūsų pastabas perduosime ponui Jar. Ir jeigu ponas Des nori sureaguoti į pasisakymus kolegų, turite tokią galimybę. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju visiems už e, jūsų pasisakymus. Nebejoju, kad pranešėjas viską išnagrinės draugės su šešėliniais pranešėjais. Noriu kai ką pakomentuoti. Turiu duomenų apie Vokietiją. Pavyzdžiui, glifosatas 2016-aisiais 300 tūkstančių tonų įvežta į Vokietiją. Neturiu tikslių skaičių, bet veikiausiai pusė to kiekio buvo panaudota žemės ūkija, o visa kita kažkur kitur. Prieš keturis metus e, tas kiekis buvo 60 procentų didesnis. Taigi matote, kad žemės ūkis žemės ūkio sektorius pradėjo elgtis atsakingai ir mažiau naudoja glifosato. Ateityje dėl techninių aspektų reikės mažiau augalų apsaugos produktų. Čia vyksta technologinė revoliucija. Neseniai Berlinė dalyvavau renginyje, kur buvo kalbama apie tai, ką gali pasiūlyti šio laikinis žemės ūkis. Galima sutaupyti e, kaštus 80 procentų ir pasiekti to paties rezultato. Galiu pakomentuoti kit, kitus, dokumen, kitus pranešimus, pavyzdžiui, apie bulves ir aplinkos apsaugos produktų naudojimą. Galima duoti tik 10 procentų tų medžiagų ir pasiekti to paties poveikio. Taigi yra tikrai įdomių naujienų, naujovių. Šio laikinės technologijos siūlo įvairiausių sprendimų. kai kurie kalbėjo kolegos sakė, kad reiktų Europos masto biuro, kuris duotų leidimus naudoti produktus. Tačiau ne, negali tikėtis, kad 20 valstybių primin, priminėdamos sprendimą ar suteikti lendimą pri, pri, pri, priims lygiai tokį pat sprendimą. Ir iš tikrųjų tos aptariamos procedūros susijęs su didelėmis išlaidomis. O, sureaguodamas į komentarus dėl nepriklausomų mokslininkų darbo ir tyrimo, aš visiškai sutinku su kolegų mintimis, galbūt reikėtų tuo pasirūpinti, kad e, visuomenė, visuomeniai tai, tai būtų labiau priimtina. Vokietijoje dėl didžiausių likučių koncentracijų verčių ir glifosato buvo atlikta vos ne 20 tūkstančių tyrimų laboratorijose. 5 milijonai e, bandymų analizių e, atlikta. Ir tik tai 5 procentais atvejai buvo virš šitos didžiausios likučių koncentracijų vertės. E, ECHO e, tyriant įvežtus produktus 6,3 procentai atvejų e, buvo tokie, kuomet e, produktai netitiko reikalavimų. Pavyzdžiui, gaminiai vežami iš Tailando, tarkim, špinatai. Špinatose 56 procentais buvo viršytas tos leidžiamos vertės. Todėl norėjau pasakyti, kad valstybėse narėse padėtis yra tikrai gera. Dabar, jeigu kalbant apie konkrečiai apie produktus, kurių atveju tai aktualu - uogos, šviežios daržovės. Du su pusė procento atveju uogose. Tačiau kokios medžiagos, kurių medžiagų kiekis viršė vario, fosfatų, Galėčiau pasiūlyti dar įvairiausių kitų atvejų, bet visai šiais atvejais buvo viršytas didžiausias likučių koncentracijos vertės. Glifosatas beveik 4500 atvejų tirta viršita šešiais atvejais medaus produktuose, šešiais procentais atvejų medaus produktuose. Bendrais brožiais vertinant tų uh, tų atvejų, kai normos peržengtos yra nedaug. Vyksta viešosios diskusijos šią temą. Jei neklystų, pietų Prancūzijoje buvo nemažai problemų. 20 tūkstančių žmonių Prancūzijoje mirė prieš prancūzų revoliuciją dėl e, grybinės infekcijos, kuri užpuolė pasėlius. Tuo metu nebuvo jokių chemikalų, kur, kur, kur, kurie būtų padėję kovoti. O Vokietijoje e, amžiaus gyvenimo vidurkis buvo 39 metai, tuo metu šiuo metu tas vidurkis yra 80. Kai kuriais atvejais ta, ta, tas bandymai diskusijose e, paversti baubą iš tų e, pro, aplinkos apsaugos produktų e, yra netinkami. Nes kartais apie tuos augalo apsaugos produktus kalba žmonės, kurie neturi jokio supratimo, kas tai yra. Ateityje pasitelkę naujoviškas technologijas tikrai būsime geresnėje situacijoje nei šiandien. Bet Europoje reikia patvirtinti procedūrą, kurios pagrindų galima būtų leisti naudoti veiklesias medžiagas. Ir atsakydamas į kolegos klausimą dėl to, ar leidimai išnagrinėjami per 120 dienų, toks yra maksimalus laikotarpis. Ta sistema visiškai neveikia. Ne vien tai, ko čia pan jau zgodę pana posła Jara na takie zaczepne podsumowanie, bo to podsumowanie. Na nežinau, ar ponas Jar suteikė jums leidimą tiek daug pasisakinėti taip plačiai. Na, bet džiaugiuosi, kad jau prieartėjome prie pabaigos. Pakeitimus galima teikti iki 26 O dabar baigime šias diskusijas rytoj 9 val. pradėsime balsavimą. Nepamirškite savo balsavimo kortelių. Labai ačiū. Šiandieną dirbome labai ramiai. Netiek apribotas buvo laikas, o dabar gražaus vakaro.